Welcome to everybody. You can see, take the, your seat. Please. Labą dieną, kolegos, sveikinuosi su visais. Sėskite į vietas. Toliau kalbėsiu itališkai. Pirmiausia, tai šiandien norėčiau pasveikinti mūsų svečius. Esame pasikvietę specialistų, kurie kalbės šiandien labai svarbia tema - kultūros paveldo naikinimas ir neteisėta prekyba kultūros paveldu. Kalbėsime apie tai, kas vyksta Irake ir kitose valstybėse. Kolegos, pagal mūsų šios dienos darbo tvarkę jei galėtume ją patvirtinti, jei nieks neprieštarauja ir ar galėtume patvirtinti praėjusių posėdžių protokolus. Jei prieštaraujančių nėra, galime pradėti klausimą. Vieną komentarą, gerbiama pirmininkė, turėčiau dėl posėdžio protokolų koordinatorių posėdis skirtas interneto valdysenos forumui. Tas interneto valdysenos forumas į vokiečių kalbą buvo neteisingai išverstas. Galbūt pavadinimą reiktų palikti originalo kalba. Pirmininkė, dėkui, taip ir padarysime. Pasižymėjome jūsų pastabą. Toliau trečias darbo tvarkės punktas - pirmininkės pranešimai. Šiandien yra vertimas į prancūzų, vokiečių, italų, danų, graikų, ispanų, portugalų, čekų, estų, lietuvių, latvių, maltiečių, lenkų, slovakų, bulgarų ir rumūnų kalbas. Šiandien mūsų klausimas yra labai įdomia tema. Norėčiau šiek tiek papasakoti apie mūsų misiją į Amfipolį, Graikijoje. Septynioliktą, devynioliktą birželio buvome tenais. Aš vykau pati e, kartu su mūsų komiteto nariais vizitas buvo labai svarbus. Visi suprantame, koks svarbus Europai yra kultūros paveldas, kaip glaudžiai jis yra susijęs su mūsų gyvenimu. Tikimės, kad kultūros paveldas įkvėps ir graikus dabar šiuo sunkiu momentu nepasiduoti. Norėčiau pabrėžti, kad dabar situacija Graikijoje yra labai temta. Toliau mūsų svečiai ir viešasis klausimas tema kultūros paveldo naikinimas ir neteista prekyba juo. Turime keturis svečius, turime komisijos ir tarybos atstovus. Ne vienas esame matę, kaip Irake naikinami senovės rankraščiai, paminklai. Matėme, kaip Afganistane naikinamas kultūros paveldas. Matėme netaip seniai, kaip Palmyroje istorinis liūtas, Allat liūtas buvo sunaikintas žmonės, kurie bandė apginti uh, šį paminklą e, žuvo. Situacija baisi. Žmonės bėga iš tų vietų. Šiandien kalbėsime ne tik apie kultūros paveldo naikinimą, bet ir apie tų vietų, teritorijų naikinimą ir žmonių aukas. Yra parlamento rezoliucija, kuri primta balsų dauguma, kurioje skatinama komisija ir taryba imtis veiksmų ginant kultūros paveldą tose šalise. Pavojus žmonių gyvybei yra baisu, bet pavojus mm, kultūros paveldo, kultūros paveldo naikinimas tai yra mūsų visų šaknų naikinimas. Šiandien mūsų komitete yra UNESCO atstovai. Rūdienį planuojame taip pat pasikviesti e, kultūros specialistų į savo posėdį, kad galėtume atkreipti didesnį visuomenės dėmesį į tai, kas vyksta šioje srityje. Yra ir jungtinių tautų uh, rezoliucija skirta prekybai kultūros objektais iš Sirijos ir Irako. Yra tarptautinės teisės priemonės, kurios leidžia kovoti su kultūros paveldo naikinimu, grobstimu yra ir jungtinių tautų konvencija 1970 metų konvencija dėl kultūros vertybių restauravimo, dėl kovos su neteisėta priekyba. Turime taip pat ir kultūros paveldo vertybių duomenų bazę. Vienos ir, ir šios domenų bazės dėka pavyko atgauti, surasti milijoną kultūros objektų. Rabate vyko viduržėmio jūros šalių parlamentinė konferencija, kur buvo siekiama užtikrinti didesnį parlamentų bendradarbiavimą kartu su tarptautinėmis organizacijomis kad būtų galima sėkmingiau veikti šioje srityje. Ir aišku, labai svarbu, kad Europa ir Europos Sąjunga aktyviai dalyvautų, bandydama užkirsti kelią neteisėtam kultūros objektų judėjimui. Komisija sakė, kad atlieka poveikio vertinimą e, galimam direktyvos pasiūlymui, mm, direktyvą, kuri draustų neteisėtą kultūros objektų importą. Turime didinti visuomenės žinomumą, e, turime siekti, kad žmonės geriau suprastų kultūros paveldo svarbą. Žinome, kad nemažai žmonių rizikuoja savo gyvybę, kad apsaugotų kultūros objektus. Sirijoje, pavyzdžiui, jauni archeologai daro viską, ką gali. Jungtinių tautų žydrosios beretės irgi norima, kad aktyviau dalyvautų kultūros objektų apsaugoje. Kai kyla uh, gamtos stichinės nelaimės, uh, tada galima pasikviesti jungtinės tautas, kad padėtų apsaugoti kultūros objektus. Dabar nusikaltėliai sąmoningai naikina kultūros paveldą, atlieka taip vadinamą kultūrinį valymą. Europos parlamentas kalbėjo apie galimybę siekti, kad tokie nusikaltimai būtų kvalifikuojami kaip nusikaltimai prieš žmogiškumą. ES yra aktyvi kultūrinio bendradarbiavimo skatintoje, kultūros vertybių, didelis dėmesys skiriamas kultūros vertybių restauravimui, paveldo skaitmeninimui, bet to neužtenka, turime keistis ne tik gerąją praktiką, bet ir žvalgybinę informaciją, glaudžiai bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, tarp jų ir su Europolu. Prieš suteikdama žodį mūsų svečiams norėčiau e, pasakyti, kad buvo nuspręsta šios dienos diskusijas padalinti į dvi dalis. E, pirmoje dalyje kalbėsime apie kultūros paveldo naikinimą ir apie tarptautinius susitarimus e, skirtus paveldui apsaugoti, o antroje dalyje kalbėsime apie neteisėtą prekybą kultūros paveldų. Ir mūsų mm, klausimų pabaigoje e, pamatysime labai mm, tokį trumpą video pranešimą. Jį padarys profesorius Mamūnas Abdul Karimas. Jis yra Sirijos mm, antikvarinių vertybių ir muziejų direktorato generalinis direktorius. Jis pakalbės mm, apie tą mm, sudėtingą darbą, kuris jam tenka siekiant apsaugoti kultūros objektų Sirijoje. Pirmasis mūsų kalbėtojas šiandien yra e, profesorius Federico Lenzerini, Sienos universiteto tarptautinės teisės profesorius, ir jis pakalbės apie tai, ar gali kitos valstybės ir tarptautinės organizacijos įsikišti, kai naikinamas kultūros paveldas. Norėčiau paprašyti, kad mūsų visi kalbėtojai neviršytų aštuonių minučių jiems skirto kalbėjimo laiko. Suprantu, kad tai nėra daug, bet norėtume dar turėti laiko ir klausimams bei atsakymams. Profesorius Lanzerinį, prašom. Aš norėčiau padėkoti kultūros komiteto nariams, nes man yra nepaprastai malonu dalyvauti šiuose klausimuose. Pane Kosta jau parodė jums kelis vaizdus, kuriuos aš taip pat minėsiu savo kalboje ir jūs tikriausiai ne pirmą kartą matote tos vaizdus. Bet mes norime tiesiog akivaizdžiai parodyti, kas vyksta ir apie šiuo metu ir apie ką mes kalbame. Mes žinome, kad kai yra tyčia naikinamos kultūros vertybės, kai jos naikinamos siekiant karinių tikslų, tai uh, vykdomas tarptautinis nusikaltimas. Pone Kosta minėjo, kad tai ne tik yra nusikaltim, tarptautinis nusikaltimas, bet ir nusikaltimas e, e, žmonijai. Apie tai buvo jau kalbėta šiame parlamente, ir, nes ta, tą apibrėžimą pateikė dar tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiai Jugoslavijai. Iš tikrųjų, nusikalteliai ne tiek nori sunaikinti paveldą, kiek nori pakenkti žmonėms, tena gyvenantiems jų bendruomenėms. Nežinau, kad e, ta kultūra yra, tas kultūros paveldas yra jiems svarbus, taigi jie naikina iš esmės žmonių tapatybę. Be to, jeigu naukinamos yra kultūrinės vertybės e, pagal tarptautinio baudžiamo tribunolo apibrėžimą, galima laikyti, kad tai taip pat yra uh, aktas, kuris parodo, jog ruošiamasi yra genocidui. Uh, Saugumo taryba taip pat yra pasakiusi, kad kultūros paveldo naikinimas kelia grėsmę taikai ir stabilumui. Apie tai buvo kalbėta saugumo taryboje. Taigi dabar, kai mes jau išsiaiškinome, kad tyčinės kultūros vertybių naikinimas yra tarptautinis nusikaltimas, galime toliau daryti išvadą, kad valstybės turi atsakomybę užtikrinti tokio paveldo apsaugą, taip pat e, užtikrinti ir ten gyvenančių žmonių apsaugą. Iš esmės, netgi galime būtų sakyti, kad atsakomybė užtikrinti apsaugą pirmiausia tenka tai šaliai, kurios teritorijoje yra naikinamas kultūros pavelda. Bet kai ta valstybė negali uh, užtikrinti nei kultūros paveldo, nei žmonių apsaugos, tuomet galima kalbėti apie kolektyvinę atsakomybę, užtikrinti apsaugą ir tą atsakomybę turi prisimti tarptautinė bendruomenė. Tarptautinė bendruomenė privalo padėti valstybei, kurios teritorijoje vyksta e, paveldo naikinimas įvairiomis priemonėmis užkirsti kelią tyčiniam kultūros versybių naikinimui. Na, iš esmės, bendrai kalbant, konkrečiai kalbant, tą atsakomybę apsaugoti gali būti vykdoma pagal tris galimus scenarius. Pirmiausia, yra atsakomybė užkirsti kelią, ant Tra galima kalbėti apie atsakomybę reaguoti ir trečia tos atsakomybės dalis tai yra atsakomybė atkurti. Be abejo, kai kalbame apie kultūros paveldo naikinimą, o šiuo atveju mes kalbame apie Islamo valstybės daiš kovotojų vykdomą kultūros paveldo naikinimą. Bet iš esmės e, kultūros paveldą naikina visame pasaulyje įvairios grupuotės. Taigi reikia surasti stabilų, tvarų sprendimą. Ir šiuo metu svarbu yra pabrėžti, kad pirmiausia, mes privalome reaguoti į tai, kad uh, prieš kultūros paveldo objektus vykdomas yra terorizmas. Ir ta, tuo terorizmu užsieima Islamo valstybės Daesh kovotojai. Diplomatinės pastangos, taikios priemonės vargu ar sustabdys Islamo valstybės kovotojus. Taigi, aš žinau, kad kalbėsiu griežtai, bet manau, kad vienintelė galimybė užkirsti kelią šiam pavaldo nankinimui yra karinė intervencija. Pagal tarptautinę teisę tokia intervencija būtų pateisinama, jeigu leidimą išduotų saugumo taryba, nes mes matome, kad e, tas pavaldo nankinimas kelia grėsmę taikai. Tai reiškia, kad e, saugumo taryba turi galiojimų leisti vykdyti karinę intervenciją. Ir čia tarptautinė bendruomenė ir pirmiausia Europos Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų paspausti saugumo tarybą tam, kad jį priimtų šitokį nelengvą sprendimą. Reikėtų nepamiršti, kad jei saugumo taryba neprisims jai tenkančios atsakomybės šiuo klausimu, tuomet Junktinių tautų generalinė asamblėja galėtų leisti vykdyti karinę intervenciją remiantis principais įtvirtintais 1950 metais patvirtinta rezoliucija numeris 377. Mums yra gerai žinoma, kad islamo valstybė arba Daesh norėtų plėsti savo veiklą ir norėtų uh, užimti naujų teritorijų. Jie neketina apsiriboti tuo, ką turi šiuo metu. Žinome, kad įmasi veiksmų ir Egipte, ir Tunise. Todėl svarbu, kad tarptautinės organizacijos ir ypatingai ES imtųsi veiksmų tam, kad užkirstų kelią tam, kad tai, kas įvyko Irake, Sirijoje ir Libijoje, nepasikartotų kitur. Ir tai yra svarbu, nes čia ES gali suvaidinti patį svarbiausią vaidmenį, nes mes kalbame ne apie karinę intervenciją, bet apie prevenciją. Ir yra daugybė priemonių, kurių galėtų imtis ES tam, kad pažabotų tolesnį kultūros vertybių naikinimą tose teritorijose, kur kol kas dar nėra islamo valstybės. Taigi čia galima būtų ir didinti informuotumą žiniasklaidoje, pavyzdžiui, galima taip pat šviesti ir pilietinę visuomenę ir apskritai mūsų visuomenę. Taip pat tarp vietos bendruomenių reikėtų didinti supratimą apie jų kultūros paveldą. Taip pat galima būtų mokyti ir ekspertus, ir kariškius, ir policijos pareigūnus, teisėjus. Taip pat reikia laiku gauti visą reikiamą informaciją apie tai, kas vyksta. Galima taip pat remti ir nacionalinius tarp, ir tarptautinius uh, nacionalinės ir tarptautinės teisminės institucijas, nes Pavyzdžiui, ne, tarptautinis e, baudžiamasis tribunolas galėtų e, nagrinėti bylas prieš konkrečius asmenys, kurie naikina paveldą. Be to galima būtų pagerinti ir sustiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir tarptautinių organizacijų, ypatingai UNESCO ir tarp regioninių organizacijų. Pavyzdžiui, galima būtų geriau bendradarbiauti su Arabų lygos valstybėmis. Be to, reikėtų imtis konkrečių veiksmų tam, kad būtų užkirstas kelias islamo kovotojams atnaujinti savo ginklų arsenalą. Nes kuo ilgiau jie gyvuos, tuo ilgiau jie naikins kultūros paveldą. Taigi daug ką galima būtų padaryti. Bet veikti reikia dabar. Jeigu mes norime užkisti kelią tam, kad būtų sunaikintos e, tos vertybės, kurių nebegalėsime atkurti. Ir ponė Kosta kalbėjo, kad tai yra žmon, visai žmonijai priklausančios vertybės. Mes turime imtis veiksmų dabar. Dėkoju. Dėkoju Jums, profesoriu, už tai, kad Jūs atkreipite mūsų dėmesį į tai, kad situacija iš tikrųjų yra labai sudėtinga, kad veiksmų reikia imtis skubiai ir kad mums visiems tenka didžiulė atsakomybė. Bet kartais mums atrodo, kad mes nieko negalime padaryti, nors iš tikrųjų reikėtų parengti konkretų veiksmų planą. Dėl to visi sutarėme. Bet apie tai mes pakalbėsime, kai perėsime prie diskusijos, o diskusijos, kurį vyks po to, kai pasisakys mūsų ekspertai. O dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Stefano Dekaro. Jis yra tarp, tarptautinio kultūros paveldo apsaugos ir restauravimo studijų centro generalinis direktorius. Tas centras yra įsikūręs Romoje ir ponas Lekaro mums papasakos apie savo veiklą išsameu. Prašau. Dėkoju, aš kalbėsiu itališkai. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs mane pakvietėte. Pirmiausia, kasgi yra tas ICROM, tai yra mūsų tarptautinis e, paveldo studijų centras. ICROM yra politinio pobūdžio organizacija, Ji vienyje 144 valstybės, ja, atsiprašau, 134 valstybės, ją e, įkūrė UNESCO 56 metais ir tuomet buvo siekiama sukurti dar vieną organizaciją, kuri rūpintųsi techniniais paveldo apsaugos aspektais, kuri būtų skirt, kitokia nei UNESCO. Mes, pavyzdžiui, Rengėme įvairių specialistų, ekspertų, pavlo restauravimo ekspertų mokymus. Nuo 56 metų mes, mūsų būstinė buvo Romoje, bet praeitais metais mes taip pat darėme savo padalinį šarija, Šarajoj, Junktiniuose Arabų Emiratuose. Nes e, mes manome, kad e, šis regionas yra nepaprastai svarbus. Mes e, vykdome labai svarbę veiklą vis, visame pasaulyje ir plėtojame taip pat veiklą ir atskiriuose regionuose. Ir viena iš tokių svarbių iniciatyvų yra mūsų veikla e, Afrikoje. Ten prieš keltą metų buvo sukurtas e, fondas, kurį administruoja mūsų centras. Ir pagal tą iniciatyvą buvo. Uh, sukurta paveldo apsaugos mokykla ir tai yra svarbi švietimo įstaiga šiuo metu. Na kągi, dabar šiek tiek apie mūsų biudžetą. Visos organizacijoje dalyvaujančios narės įmoka įmoką, kurios dydis nustatomas atsižvelgiant į šalies BVP. Ir Mes turime generalinę asamblėją, kuri e, renkasi į savo posėdžius e, kartą per dviejus metus. Turime tarybą ir sekretariatą. 44 žmonės dirba mūsų sekretarijate ir iš jų 40 yra e, savo srities specialistai, tai yra ekspertai. Tai nėra daug, Ir mes e, suprantame, kad visų sričių negalime išmanyti, todėl mes bendrabiavame su įvairiais e, universitetais, kurie vienaip ir kitaip prisideda prie kultūros paveldo apsaugos, prie kultūros paveldo uh, išsaugojimo. Ir uh, Šiandien mes, mūsų veikla yra padalyta į dvi sritis, tai yra komunikacija ir materialiojo ir nematerialiojo pavaldo apsauga. Mes norime prisidėti prie kultūros pavaldo apsaugos ir restauravimo visame pasaulyje. Ir to mes siekiame plėtodami ir skatindami įvairias programas Suprantame, kad pasaulio metu šiek tiek pasikeitė paužiūrės į paveldą. Taigi paveldas yra kažkas, kas priklauso bendruomenė ir todėl labai svarbu yra stiprinti mūsų gebėjimus, kurti tokią visuomenę, kuri galėtų realiai vykdyti kultūros paveldo apsaugą, kuri turėtų ją užtikrinti. Pastaruoju metu mes susidurėme su užsienio kovotojų Sirijoje, Irake problema Dažnai tie kovotojai atvyksta iš vakarų. Ir tai kelia problemų. Arba tiksliau, tai parodo, kad mes turime nemažai problemų. Nei mūsų švietimas, nei kitos mūsų priemonės nepadėjo sukurti tokios visuomenės, kur skurstantieji, migrantai galėtų suvokti, kas yra visų mūsų bendras paveldas. Aš nenoriu pasakyti, kad jiems reikė, juos reikėjo skatinti eiti į kažkokias labai intelektualias, sudėtingas parodas. Ne, bet tiesiog reikėjo jiems išaiškinti, kad žmonija turi savo kultūrą ir kultūros paveldą. Taigi reikia rūpintis ne, tiek, ne tik apsaugos technologijomis, ne tik restauravimo technologijomis, bet ir tuo, ką, kaip žmonės supranta, kas yra paveldas. Mosulė ir kitur mes matėme, kad Islamo valstybės kovotojai naikino kultūros vertybės ir žinojo, kad juos palaiko vietos gyventojai. Taigi iš esmės tai čia yra esminės prieštaravimas. Manoma, kad naikinti kultūros paveldą yra naudinga. Tie, kas užsijima kultūros paveldo apsaugą taip pat turėtų mokėti ir kalbėti apie kultūrą ir kultūros paveldą. Taigi, ką galima būtų padaryti? Pažvelkime į šią skaidrį, joje yra cituojami kai kurie aukšto rango pareigūnai ir iš esmės matome, kad mes visi sutarėme, mes tai ne tik ES, bet ir Arabų lygos valstybės, kad tai, kas šiuo metu vyksta, yra nepriimtina po įvykių Palmyroje vyriausiai galiotinė ponia Mogerinė taip pat padarė keletą svarbių pareiškimų. Ir tie pareiškimai parodo, kad mes suprantame, kad vyksta svarbus įvykiai ir galima būtų kurti, pavyzdžiui, kultūros paveldo observatoriją. Jie sukūrė UNESCO padedant mūsų centrui ir kitoms organizacijoms. Taip pat JAV buvo sukurta ir rytų studijų, rytų paveldo studijų centras, organizacija, atsiprašau. Viktorijos ir Alberto muziejus Junktinė karalystė taip pat surengė projektą, kurio pavadinimas yra Kultūra išgyvena krizę. Kairė vykdomas įdomus projektas, kurio tikslas yra apsaugoti svarbius archyvus. Yra ir kitų organizacijų, kurios ėmėsi nemažai uh, svarbių uh, priemonių. Europoje, pavyzdžiui, vykdoma šiuo metu iniciatyva saugant Sirijos paveldą. Taigi, įkrom, tai yra mūsų centras, užsieima įvairia veikla ir neseniai mes taip pat sudarėme ir pagalbos būrius, kurie gali įsikišti konflikto atmimtose teritorijose, tuomet, kai vyksta kokios nors nelaimės ar tai būtų karai ir kitos nelaimės. Ir mes taip pat rengiame ir e, instruktorių mokymus, kurie po to galės savo šalyje tęsti veiklą. Pavyzdžiui, čia jūs matote vieną e, instruktorių iš Egipto. Mes jį parengėme ir po to jisai Egipte surengė tolesnius mokymus vietos muziejaus darbuotojams, kurie turėjo išsaugoti kultūros vertybės po to, kai šalia Kairo muziejus sprogo bomba. Taigi labai svarbu yra vietoje turėti žmonių, kurie išmano, ką reikia daryti, tam, kad būtų geriau apsaugotas kultūros paveldas. Štai taip mes naudojame ES lėšas, tai yra tik tai kelios iniciatyvos, kurias aš paminėjau, Mes parengėme taip pat ir ekspertus Sirijoje ir šiandien vykdome panašias programas ir Jemenė, ir Libijoje. Ir aš taip pat norėčiau paminėti dar vieną iniciatyvą, nes e, jie gyvendinama dalyvaujant Europai. Kalbame apie JAV kongreso parengtą teisės aktą. Uh, pagal kurį turėtų būti sukurta organizacija, kuri koordinuos įvairių federalinių agentūrų veiklą įvykus kokiai nors nelaimiai. Tai yra svarbu, nes JAV panaikino bet kokius kultūros vertybių bet, kurių, bet kokių kultūros vertybių importą. Tai yra svarbu tam, kad galima būtų išsaugoti tas kultūros vertybės. ES ėmėsi panašių žingsnių ir jį beje, beje patvirtino teisės aktus po to, kai buvo Sirijai pritaikytos sankcijos. Ir pagal tą teisės aktą galima importuoti kultūros vertybės pagal tam tikrą sistemą. Ir mūsų centras rengia tokių kultūros e, objektų sąrašą. Bet be abejo, tą sąrašą dar reikėtų pildyti, reikėtų jį tobulinti. Ir paskutinėje skaidrėje parodyta tai, kuo turėsime rūpintis ateityje. Šiuo metu 11 milijonų pabėgėlių yra regione ir tai e, skaičius, kuris neatsižvelgia į pabėgėlius iš Libijos, pavyzdžiui. E, Jūs matote šioje skaidrėje pabėgėlių stovyklą. Ir aš manau, kad ir pabėgėlių stovyklose reikia kalbėti apie kultūros paveldą, nes kultūros paveldas nėra vien muziejai, skulptūros muziejuose. Kultūra yra visur ir žmonės turėtų suprasti, kad, kad net ir jų namai ir jų gyvenamoja aplinka taip pat yra kultūros dalis. Ir gal tuomet žmonės bus dėkingi tiems, kas nori ap, juos apsaugoti. Ir taip galim bus užkirsti kelią tiems baisiems pokyčiams, kurių siekia islamo valstybės kovotojai. Ačiū suteikėm jums papildomai keletą minučių, tikrai būtų apmaudu jūs nutraukti, ypač kai jūs kalbėjote apie tai, kaip svarbu ugdyti, mokyti, šviesti. Ir Europos parlamente vyko seminaras skirtas ypatingoms situacijoms ir jų valdymai. Taigi ir šiuo požiūriu mm, tai yra svarbu. Toliau, ponas Žildikai, ir atstovaujantis tarptautinį baudžiamąjį tribunolą Hagoje. Mes su didžiuliu susidomėjimu stebime ir tarptautinio baudžiamo tribunolo veiklą ir tyrimus, tai byla susijusias su tarptautiniais nusikaltimais. Jūs kalbėsite taip pat apie kultūrinio paveldo išsaugojimą ir galbūt padėsite mums e, geriau įsisamoninti, kad e, tai taip pat yra nusikaltimas žmonijai. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Kultūros vertybių naikinimas turi ilgalaikį poveikį, bet ir trumpalaikis poveikis yra labai svarbus. Čia norėčiau pasitoti, ponė Bokova, kuri 3 gruodžio 12 metais New York Times laikraščiui pasakė, kultūra yra esminis dalykas konfliktuose ir mes turime siekti, kad kultūros paveldas taptų tarptautinio saugumo klausimų. Ir kaip mes galime tą užtikrinti. Ir čia, aišku, savo rolę suvaidina tarptautinis baudžiamasis tribunolas, jisai turi konkretų vaidmenį ir jis vienintelis tokį vaidmenį atlieka. Kultūros vertybių naikinimas yra šio tribunolo prokuroro viena iš veiklos sričių. Ir čia reiktų pabrėžti, kad sunaikintų kultūros objektų sąrašas yra labai didelis ir tas neramina visus. Kultūros vertybių naikinimas yra pagal Romos statutą tarptautinis nusikaltimas. Ir galiausia, labai svarbu, kad tokių nusikaltimų vykdytojai būtų persekiojami ir baudžiami, nes tik taip mes galėsime realiai gyvendinti Romos statuto reikalavimus ir parodyti, kaip, koks svarbus yra tarptautinis kultūros paveldas. Kad tą užtikrintų tarptautinis būdžiamasis tribunolas turi veikti kartu su įvairiomis organizacijomis ir su valstybėmis narėmis. Ir dėl to norėčiau dar kartą padėkoti Jums, kad esu pakviestas į Jūsų komiteto posėdį. Ką veikia tarptautinis baudžiamasis tribunolas. Pirmiausia, tai jisai uh, su, aiškinasi karo nusikaltimus ir tarp karo nusikaltimų patenka ir kultūros paveldo naikinimas pagal aštuntą statuto, Romos statuto straipsnį ir kultūros paveldo naikinimas taip pat yra susijęs ir su genocidu, kas numatyta irgi Romos statute. Pirmiausia, karo nusikaltimai. Kad būtų karo nusikaltimai, tai karo nusikaltimai tai yra kariniai konfliktai. Tai gali būti tarptautiniai konfliktai ar vidiniai karo konfliktai. Ir šis, šis apibrėžimas aiškiai parodo karo konfliktų pobūdį, nes pažeidimai šiais atvejais nėra visiškai vienodi. Kai kalbame apie kultūros vertybės, jos apskritai bendrai yra saugomos kaip vertybės ir turi specialią apsaugą, kaip kultūros vertybės. Norėčiau jum pateikti tarptautinių karinių konfliktų pavyzdžių ir matysite, kaip ta bendroji ir specializuota kultūros vertybių apsauga veikia. Aštuntasis 2B9 straipsnis, kuris sako, kas yra karo nusikaltimas, kai sąmoningai vyksta pastatų e, atakos, e, kai yra šturmuojami religijų, e, religijos, mokslo ar meno istoriniai paminklai, ligoninės ir kitos panašios viestos. Taigi matome, kad pirmiausia kalbama apie ataką. Tie pastatai, kurie yra atakuojami, jei jie turi istorinį aspektą, tai jie laikomi kultūros paveldu. Ir tai yra susijęs su Romos statuto aštuntuoju straipsniu. Dar vieną dalyką norėčiau paaiškinti, kalbėdamas apie šį straipsnį. Taip pat į šį nusikaltimą patenka ir kesinimasis į pastatus, kurie susiję su menu. Tai gali būti e, paminklai, muziejai ar panašiai. Ir tuo būdu yra vykdant, kai, kai vyksta tie tarptautiniai kariniai konfliktai, m, mm, užtikrinama bendra kultūros paveldo objekto apsauga, nes tai yra susijęs su civilių pastatų apsauga ir e, čia reiktų paminėti Romos statuto 8.2b straipsnio 2, 4, 5, 13 ir 14 dalis. kultūros vertybės gali būti pasiskirstę kaimuose ir miestuose, kurie kenčia nuo karinio konflikto ir, kaip jau minėjau, bendrai yra tokie objektai saugomi. Ta specifinė ir bendra kultūros ir civilių objektų apsauga turi savo bruožų. kultūros e, paveldas gali būti naikinamas ir vykdant nusikaltimus prieš žmogiškumą. Tai numatyta Romos statuto septintajame straipsnėje. E, čia tada nereikia įrodyti, kad yra karinis konfliktas, vidinis ar, iš, ar tarptautinis, tiesiog reikia įrodyti, kad vyksta nusikaltimai prieš žmoniškumą. E, O tokie nusikaltimai yra, kai yra nusitaikoma į grupę ar e, bendryje e, dėl politinių, rasinių, nacionalinių, etninių, kultūros, religinių ar lyties paskatų. Kaip sakė profesorius Lanzerini, kultūros vertybių naikinimas gali būti svarbus įrodymas, kad vyksta genocidas. Dabar kyla klausimas, kaip ir kada tarptautinis baudžiamasis tribunolas gali reaguoti. Jis gali veikti tose valstybėse, kurios yra Romos statuto valstybės narės. Tokių yra 123. Sirijoje ir Irake tarptautinis baudžiamasis tribunolas negali reaguoti, negali veikti, nes tos šalis nėra tarptautinio Romos statuto šalis. Bet pagal Romos statutą tarptautinis baudžiamasis tribunolas gali e, veikti, jei nusikalteliai yra iš vienos iš Romos statuto valstybių narių. Taigi tarptautinis baudžiamasis tribunolas gali veikti Sirijoje ar Irake, jei kovotojai, kurie ten kovoja, yra iš e, Romos statuto valstybių narių, pavyzdžiui, Prancūzijos, e, Juminės karalystės ar kokių kitų. O tose valstybėse, e, Sirijoje ir Irake, pirmiausia už kultūros uh, objektų apsaugą atsaug, ap, atsakingos yra Irakas ir Sirija. Ir kita galimybė yra, jei Junktinių tautų saugumo taryba pagal jungtinių tautų septintai straipsnį kreiptųsi į tarptautinį baudžiamąjį tribunolą e, dėl padėties Sirijoje ir Irake. Taigi, galiu pasakyti, kad kultūros vertybių apsauga yra visų mūsų reikalas, tai yra valstybių reikalas, profes, e, profesorius Lenzerinį tą minėjo ir ES tai yra valstybių narių reikalas, bet tai yra taip pat ir tarptautinio baudžiamojo tribunolo reikalas, kuris gali atitinkamai veikti. Mes suprantame, kad Romos statutas suteikia labai daug galimybių e, veikti saugant e, kultūros paveldą tarptautiniam baudžiamajam tribunolui ir mes esame pasirengę savo vaidmenį vykdyti. Ir a, e, prokuroras parengs a, e, gairias, a, politinės gairias, kad mes galėtume kartu dirbti su mūsų partneriais, siekdami apsaugoti kultūros objektus. Ačiū už Jūsų prezentaciją. Džiaugiuosi, kad mes turime tvirtą teisinį pagrindą kovai su šiuo mm, reiškiniu. Ačiū visiems kalbėjusiems. Akivaizdu, kad mes turime prisimti atsakomybę šioje srityje. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms ir galime surenkti klausimų atsakymų sesiją. Manau, kad tikrai įdomių minčių išgirdome. 20 ar 25 minutės bus skirtos klausimams. Prašom. Ačiū. Norėčiau ponui Lancerinį užduoti klausimą. Jūs kalbėjote apie karinės intervencijos galimybę kaip vieną iš būdų spręsti kultūrinių paveldo naikinimo problemą. Kol kas nėra politinio sprendimo įsikišti, gelbėjant žmonių gyvybės, tai iš tikrųjų abejočiau, ar karinių veiksmų būtų imtasi apsaugoti kultūrinių vertybių jeigu nebus pirmiausia politinės daugumos, e, kuri nuspręstų kovoti prieš Islamo valstybės teržistinę organizaciją. Ir dar vienas klausimas, jeigu mm, galvosime apie karinę intervenciją, tai kokia ji turėtų būti? Ar reikėtų tiesiogiai e, karinių pajėgų toje teritorijoje? E, klausiu atsargiai, nes mano nuomonė nėra labai tikėtina, kad taip atsitiktų. Ačiū, aš taip pat noriu užduoti klausimą ponui Lancerinė ir ponui Dutetka. Jūs sakėte, kad reikėtų renkti visuomenės informavimo kampanijas ir informuoti plačiąją visuomenę apie šios problemos mastą ir kalbėti apie kultūros paveldo reikšmę. Tačiau e, tie žmonės, kurie gyvena tokiuose teritorijose, kurie turi bijoti dėl savo gyvybių, ar iš tikrųjų realu, kad e, jie pasirinks gelbėti kultūros vertybės, o ne savo gyvybės. Jūs sakėte, kad e, daugiau nei 300 žmonių žuvo gelbėdami um, greunamas vertybės. Taigi klausimas būtų toks. Toliau, ponai Ditetra, klausimas būtų apie e, valstybių bendradarbiavimą ir užsienio kovotojus. Mes matome, kokius vaizdus skelbia internete Islamo valstybės teroristinė organizacija. Matome filmuotą medžiagą, kaip e, greunamos kultūros vertybės E, bet kokiu veiksmu mes galėtume imtis reaguodami. Jeigu pasirodo tokie vaizdo įrašai, ar tai yra tyriama, ar imamasi kažkokiu veiksmu e, ir ar vertinami veiksmai, kurių ėmėsi atitinkama valstybė. Julie Ward. Ačiū, tikrai buvo įdomu klausytis jūsų pasisakymų. Jie buvo labai detalus, kalbėjote apie teisinį bazę, politinius veiksmus ir techninės priemonės spręsti šiai problemai. Iš tikrųjų, Srebrenicoje praleidau šį savaitgalį ir turėjau galimybę susitikti su naujos iniciatyvos autoriais. Tai iniciatyva skirta surinkti informaciją apie gyvenimą Srebrenicoje prieš karą. Ir jūs kalbėjote apie tai, kaip svarbu yra turėti kultūros objektus, kultūrinės vertybės taip pat ir šeimos e, kažkokias vertybės ir prisiminimus apie šeimą, apie šalį, kad tai yra labai svarbu. Ir ten daug tokių vertybių, tokių objektų liko, nes žmonės tiesiog nespėjo pasiimti nei nuotraukų, nei kažkokių kitų objektų. Taigi jiems kažkuria prasme jie prarasti ir tie objektai nėra galbūt piniginė išraiška vertingi, bet e, jų žmogiškoji prasme yra neįkainojama ir jie yra labai vertingi tiems žmonėms, kurie neteko artimųjų per genocidą. Bet kalbant apie tokių iniciatyvų ir projektų finansavimą, tai didesni projektai gauna didįjį finansavimą, didžiąją finansavimo dalį. O štai tokios mažos iniciatyvos iš tikrųjų labai sunkiai verčiasi, nors užsima iš tikrųjų prasmingais dalykais. Tai iniciatyva, kuria siekiama surinkti tokias vertybės, sukurti jų archyvą. Ir klausimas būtų, kaip e, mes e, galbūt galėtume prisidėti paremdami tokius svarbus kultūrinius projektus. Ir dar genocidas ir kultūros objektų vertybių naikinimas tarsi pati savaime virsta kultūriniu paveldu ar tokia kolektyvinės sąžinės dalimi. Tie, kas greuna kultūros paveldą, stengiasi tarti išnaikinti mm, kultūrinį pėtsaką bet tokiu būdu patys palieka kultūrinį pėtsaką. Ir galbūt e, verta galvoti apie tai, nes e, mes turime parodyti ateities kartoms, kas vyksta ir ko mums reikia bijoti ir saugotis, turime galvoti apie tai. Ačiū, kolega Trujeski. Pirmininkė, gerbėmieji, pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad ši tema aptariama. Aš buvau vienas iš pasiūliusių šią temą aptarti ir norėčiau pasakyti, kodėl. Pirmiausia, man įdomi buvo problemos, įdomus problemos mastas ir antra, svarbu išsiaiškinti, kaip reaguojama į šią problemą ir trečia, užduoti savo klausimą, kiek yra suskaitmenintos e, tos kultūros vertybės, kurios yra naikinamos ar jau išnaikintos ir ar iš tikrųjų įmanoma jas nors skaitmeniniu būdu išlaikyti mūsų kultūroje. Aš manau, kad reikia spartinti skaitmeninimo procesus Nes netgi ir Europoje turistai padeda naikinti kultūrinės vertybės, galbūt ne, netyčia ir nesąmoningai, bet pakankamai intensyviai. Ir dar mane labai domina, kokiu veiksmu mes galime imtis. Jeigu Afrikoje miršta vaikai dėl to, kad trūksta vandens, jeigu Sirijoje ar Irake yra išžudomos ištisas gyvenvietės, tai sunku įsivaizduoti, kad bus siunčiamos karinės pajėgos, kad būtų ne žmonėms teikiama pagalba, o gelbėjimas kultūrinės vertybės. Aš manau, kad reikėtų iš tikrųjų kalbėti apie realius sprendimus ir realius veiksmus. Ir dar viena pastaba, džiaugiuosi, kad buvo paminėta ir Hercegovina, ir Serbija, ir parodyta skaidrė apie senojo tilto sugriovimą, bet e, galvokime apie visą naikinimo skalę. Kartais vertybės naikinamos karinių konfliktų metu. Gotikos laikų tiltas sugriaunamas, nes juo naudojamasi kaip karinė infrastruktūra. Tačiau Sirijoje neatsitiktinai, ne dėl karinių veiksmų naikinamos vertybės neatsitiktinai, taip sakykim, bet jos naikinamos sąmoningai ir tokius e, kultūros vertybių naikinimo atvejus, atvejus reikia atskirti. Mm, turime kalbėti apie sąmoningą kultūros vertybių naikinimą ir tai yra tautos e, samoningumo griovimas. Taigi, iš tikrųjų, labai teisinga, kai sakome, kad tai yra mm, nusikaltimas žmonijai ir genocidas. Ir dar noriu paklausti apie tai, koks yra ikrom biudžetas ir ar jau yra mm, žinomos tautybės tų, kas greuna e, kultūros vertybės ir ar yra suskaitmenintos tos vertybės, kurios rodė pasaulio televizijos e, kaip naikinamas ar kaip sunaikintus objektus. Ačiū. Kolega Sver. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad šiandien surengėte diskusiją šio labai svarbu klausimu ir už tai, kad pakvietėte dalyvauti ekspertus Džiugu girdėti, kad Hagoje veikia specialus skyrius darbui su, šiems, su šiais klausimais, tačiau iš tikrųjų aš manau, kad yra problemų susijusių su apibrištimis ir terminais, kaip mes suprantame kultūros paveldą ar saugomą e, vietovę ir nėra vieningo genocido apibrėžimo. Taigi reikėtų iš tikrųjų pirmiausia apibriežti genocidą ir taikyti šį terminą visoms žudynėms dėl politinių priežasčių. Ir pavyzdžiui, po antro pasaulinio karo ir šiomis dienomis daug kalbama apie Srebrenicą. Bet galbūt kalbėti reikėtų plačiau apie visą buvusią Jugoslaviją, kai šioje teritorijoje sovietai bandė užimti ar užėmėsias teritorijas. Taigi tie įvykiai taip pat turėtų būti įvardinti kaip genocidas, nors būtent ši savoka turėtų būti naudojama. Taigi genocido savoka naudojama ir Romos statute, ir jungtinėse tautose turėtų būti praplėsta. Ir dar turime nuspręsti, ar kultūros vertybių naikinimas yra karo nusikaltimas. Ačiū, kolega Bild. norėčiau paklausti apie Palmyrą Sirijoje. Su kolega Šeprad mes parengėme kreipimasi, kad būtų išgelbėtos šios vertybės. Norėčiau paklausti, ar planuojama bendradarbiauti su Sirija, kad būtų apsaugotas šis kultūros paveldas. Luigi Morgano. Grazie. Ačiū, Morgana. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat e, norėčiau prisijungti prie tų, kurie dėkojo pranešėjams už jų pasisakymus. Prieš mane kalbėjo kolegos, e, iškėlė nemažai klausimų, kalbant apie politinius sprendimus Manau, kad e, mes turėtume galvoti apie praktinius sprendimus ir praktinius veiksmus. E, aš nenoriu išsiplėsti šio klausimu. Trys prelegentai, mūsų šios dienos svečiai, apie tai kalbėjo pakankamai plačiai. Aš turėčiau tris pastabas. Pirmiausia, prevencinė veikla ir švietimas. žmonės gyvenantis tose vietovėse, kur yra daug um, kultūros vertybių, turi atitinkamą kompetenciją. Ir iš tikrųjų ta informavimo ir švietimo veikla tose visuomenėse yra paplitusi, kaupiama ir skleidžiama informacija apie kultūros uh, objektus Bet e, manau, kad reikėtų eiti toliau. Kalbant apie šį konkretų, šis konkrečius regionus, apie kuriuos kalbame, šiandien nepakanka galbūt vien tik skleisti informaciją. Mes turime turėti teisinį pagrindą persekioti už kultūros vertybių naikinimą. Mes žinome, kad egzistuoja meno objektų juodoji rinka, žinome, kaip jinai veikia. Taigi mums iš tikrųjų reikia teisinių priemonių, kurios galiotų ne vienas skirose valstybėse, o kad būtų su šiuo reiškiniu kovojama tarptautiniu lygmeniu. Kad būtų užkirstas kelias ir plėšimui, ir kontrabandai, ir priekybai voktomis kultūrinėmis vertybėmis. Aš norėjau būtent tai akcentuoti ir akcentuoti tai, kad mums reikia pažangos, sprendžiančios klausimus. Nors šie klausimai, aišku, yra sudėtingi. Netrukus suteiksiu žodį mūsų prelegentams, bet prieš tai pati norėčiau užduoti klausimą. Tarptautinė akademinė bendruomenė labai atidžiai seka įvykius ir svarsto ir teisinius, ir kultūrinius aspektus. Norėčiau paklausti apie universitetus, pavyzdžiui, viduržėmio jūros regiono šalyse. Galbūt universitetų akademinė bendruomenė galėtų aktyviau įsitraukti ir mes galbūt galėtume sulaukti daugiau informacijos iš akademinės bendruomenės. Ir dar vienas klausimas. Tarptautinis baudžiamasis tribunolas. Sutinku su tuo, ką sakė kolegos. Reikėtų teisinio pagrindo, siekiant užtikrinti baudžiamąjį persekiojimą. Bet e, ar tam reikėtų pakeisti tarptautinio baudžiamojo teismo statutą? kad kultūros vertybės būtų laikomos pagrindinė žmogaus teisė. Taigi galbūt tokia pačia tvarka, kaip kalbėjote, profesorius Lencerinį pirmiausia. Po dešimties minučių baigsime šią klausimų ir atsakymų sesiją ir tada vyks antra diskusija. Galbūt apie priekybą kultūros objektais kalbėsime antroje dalyje. Na, nėra paprastai į visus klausimus atsakyti per porą minučių. Karinės intervencijos klausimas ar pastaba apie ją iš tikrųjų kontroversiška, tą pripažįstu. Aš tikrai ne už e, prievartinius, smurtinius būdus spręsti problemas, bet e, šis klausimas ypač sudėtingas ir, aišku, karinė intervencija šiuo atveju nebūtų atskirta e, nuo žmonių apsaugos. Žmonių apsauga ir kultūros vertybių apsauga turėtų būti susijusios tokiu atveju. Bet šiandien mes kalbame apie kultūrinį paveldą, tai ir akcentavau jį. Bet aišku, kad visi nusikaltimai, kuriuos e, daro Islamo valstybė ir kitos nusikalstamus grupuotės yra susiję. Kaip sakė kolega, yra subjektivus kultūros paveldo supratimas ir suprastume tą kultūros paveldą plačiau nei pagal 76 metų apibriežti. Svarbiausia yra tai, kaip konkrečios visuomenės ir bendruomenės supranta savo kultūrinį paveldą. Būtent todėl mes kalbame apie nusikaltimą žmonijai. Tie žmonės ne vien naikina e, kultūros vertybės, bet greuna e, žmonių kultūrinę tapatybę ir fizinę tapatybę. Ir galiausiai naikina pačius žmonės, kurie saugo savo kultūros vertybės. Taigi, iš principo, kultūros vertybės turi būti saugojimas kaip bendruomenių išskirtinis tapatybės elementas ir jos turi būti saugomos kaip bendruomenės fizinio išlikimo išraiška. Taigi šie dalykai yra tarpusavėje labai glaudžiai susiję Ir svarbiausias elementas čia yra tai, kad kultūros paveldas yra greunamas ir naikinamas sąmoningai. Taigi sąmoningai bandoma naikinti pačias bendruomenės. O kai dėl karinės intervencijos aš nesu karo reikalų ekspertas, bet manau, kad bus būtina rasti politinės valios tokioms priemonėms karinė intervencija turi būti organizuojama reaguojant į konkrečius poreikius. Turi būti teikiama karinė parama tiems žmonėms, kurie kovoja su islamo valstybė šiuo metu. Aš drąsiai reiškiu savo mintis, o mano nuomonė tokia, kad šiuo atveju mes turime uh, pavyzdžiui, įtraukti kurdus į tarptautinės e, dėrybas daug intensyviau, nes kol kas kurdai yra vieninteliai, kurie kovoja prieš islamo valstybę. Taigi jiems, ko gero, turėtų būti teikiama parama ir karinė intervencija galėtų apsiriboti kol kas štai tokio pobūdžio pagalba. Dar buvo klausimas apie genocidą ir genocido apibriežtį. Aš sutinku, kad genocido apibrieštis turi būti peržiūrėta ir į ją turėtų būti įtraukta ir, įtrauktas ir kultūros vertybių naikinimas. Ir aš čia kalbu e, apie teisinį požiūrį e, jungtinių tautų generalinė asamblėja 48-aisiais patvirtino konvenciją, kur yra pateikta genocido apibrieštis ir genocidas pagal tą konvenciją apibrėžiamas kaip fizinis bendruomenės sunaikinimas. Tačiau mm, dabar ir dabar mm, tarptautinis baudžiamasis tribunolas patvirtino, kad mm, genocidas būtent tuo ir apsiriboja fizinių bendruomenės naikinimu. Tai yra tarptautinis teisingumo teismas vadovaujasi tokia savoka. Aš asmeniškai sutinku su jumis, kultūrinis genocidas turėtų būti įtrauktas į genocido savoką, nes kultūrinė tapatybė tokia pat svarbi kaip fizinė tapatybė. Ir galiausiai informavimo kampanijas ponas Dekaro kalbėjo apie tai, kad reikia šviesti visuomenę apie kultūros paveldo svarbą. Taip, galbūt tose šalise dabar aktualių žmonėms rasti maisto ar vandens, o paskui tik galvoti apie kultūros vertybės. Tačiau informuotumo didinimas reiškia, kad tie žmonės turi suvokti, jog kultūrinės vertybės yra jų tapatybės vienas pagrindinių elementų. Ir jeigu bus sugriautas kultūros paveldas, tai bus sugriauta istorija ir e, tautos tapatybė, taip pat ir ateities kartoms. Dėkui, gal galėtumėt šiek tiek trumpiau atsakinėti į klausimus. Pabandysiu tą padaryti, nors nebus labai lengva. Mus e, veikia UNESCO 62 metų konvencija. Kultūros paveldo koncepcija yra susijusi apskritai su visuomenės paveldu. Jei pasižiūrėtume į tuos miestus, kultūros paveldo miestus, kultūros paveldo objektus, kurie yra UNESCO sąraše, tai būtent buvimas tame sąraše iškėlė jų svarbą ir, ir padarė juos daug labiau pažeidžiamus, būtent atkreipė tų naikintojų dėmesį į tokius objektus ir paskatino jų naikinimą. Kultūros paveldas yra plati savoka susijusi su universaliomis vertybėmis, iš kitos pusės su nacionalinė tapatybė. Mes dabar remiamės XIX ir XX amžiaus nacionalinės valstybės idėją, bet uh, ir, ir tai šiek tiek išplovė tos apskritai žmonijos kultūros paveldo suvokimą ir sudalino tą kultūrinį paveldą į atskirus kultūros paveldus. O UNESCO pasisako už tą įvairovę ir už tos įvairovės bendrumą. karai yra mūsų istorijos dalis. Bet jei karas laikomas ir tapatybės dalimi, tai taip darydami kaip ir numatome ar nutėsėme kelią ateities karams. ateitis yra daug sudėtingesnė, nes jau esame kažkas daugiau negu nacionalinė valstybė. Taigi turime suprasti tą įvairovę ir tos įvairovės vertę. Dėkui, pirmininkė. Pabandysiu atsakyti į klausimus, kad patys gyventojai turėtų uh, ginti, saugoti savo kultūros paveldą, kaip jie gali tą padaryti, ypač kai jiem pati, patiem yra grėsmė. Mali pavyzdžių paimsiu. Gyventojai išlaikė ir išsaugojo dalį bibliotekose sukauptų turtų. Taigi tas asmeninis požiūris leido uh, sudarė sąlygas gyventojams išsaugoti paveldą, net ir esant kariniam konfliktui. Buvo klausima apie kovotojus, kurie kovoja Sirijoje ir Irake. Tribunolas, tarptautinis baudžiamasis tribunolas tų grįžusių kovotojų į Europą jokių veiksmų jų, jokių tyriamųjų veiksmų jų atžvilgių nevykdo, tą turi daryti valstybės narės, į kurias jie grįžta. Reiktų e, nustatyti, kokie tai žmonės, e, kokius automobilius jie naudoja ir apskritai išsiaiškinti, kas jie tokie. Buvo kalbama apie skaitmeninimą kultūros paveldo skaitmeninimą. E, turime e, techninės galimybės 3D e, formatu išsaugoti informaciją apie mm, kultūros objektus ir tai leidžia išsaugoti jų trimatį vaizdą ir galbūt užtikrinti, kad jie bus atstatyti. Ir šiolaikinės technologinės priemonės iš tikrųjų įgalina, mums, įgalina mus ir skaitmeninti, ir trimatį vaizdą išsaugoti. Genocido apibrieštis. Dabar kai kalbame apie karo nusikaltimus ir nusikaltimus prieš žmogiškumą. Į tas apibrieštis galima įtraukti ir kultūros paveldo niokojimo ir naikinimo aspektus. Vyksta tyrimas Malyje ir žiūrėsime, kokius įrodymus mums pavyks surinkti. Labai aišku svarbu, kad valstybės tarp savęs bendradarbiautų. Genocido apibriežti reiktų išplėsti, įtraukiant ir kultūros paveldą, kultūros paveldo naikinimą į genocidą, nes tai yra susiję su e, tapatumo aspektu. Taigi labai svarbu, kad Romos statuto valstybės e, pradėtų tą apibrėžčių keitimo procesą. Dėkoju e, pirmos dalies mūsų kalbėtojams, labai ačiū už jūsų pristatymus, turime juos ir raštu, išplatinsime. Dabar sėskite į salę, o aš norėčiau pakviesti mūsų kitus kalbėtojus ateiti čia į prezidiumą. Ir kol jie eina, aš juos pristatysiu, kad sutaupytume šiek tiek laiko. Tai mūsų mm, kiti svečiai kalbės apie kultūros vertybių neteisėtą prekybą. Kalbėsim apie Iraką, apie Siriją, apie e, tai, kad yra dvi, dvi rezoliucijos dėl Sirijos ir dėl Irako. Ir dabar pristatysiu mūsų kalbėtojus. Man iš kairės sėdi profesorius Mark Andrė Renold. Jis yra Ženevos universiteto meno ir teisės centro direktorius. Jisai kalbės apie tarptautinę teisę, kuri kalba apie neteisėtą priekybą kultūros paveldų. Toliau kitas mūsų svečias yra ponas Eduard Planš. Dabar žodis ponui Mark Andrė Renault. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, šiandien kalbame apie nepaprastai svarbų klausimą. Tai yra neteisėta priekyba kultūros vertybėmis. Ir žinome, kad tokia priekyba labai dažnai vyksta būtent tose vietose, kuriuose vyksta konfliktai. Tai šiandien dar Irakas ir Sirija. Taigi šiandien mes kalbėsime apie tai, ką mes galėtume padaryti, ką ES galėtų padaryti tokioje situacijoje. Ir aš noriu paminėti tris dalykus. Pirmiausia, priemonės, kurių reikėtų imtis tose vietose, priemonės susijusios su vertybių įvežimu ir taip pat e, vertybių gražinimas jų kilmės šalims. Ir pirmiausia, aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie dabartinį teisinį režimą. Jis, e, jis sudaro įvairios konvencijos, apie tai jau buvo kalbėta. Tai pirmiausia yra 2000. 1970 e, m. UNESCO konvencija ir 1995 m. Tartutinės privatinės teisės unifikavimo organizacijos konvencija. Yra ir keli e, kiti tekstai, tai, pažiūrėjau, ir Hagos konvencija, pažiūrėjau, pirmasis protokolas, nes tenai kalbama apie kultūros vertybių plėšikavimo prevenciją okupuotose teritorijose. Ir be abejo yra ir. Yra, kitų tekstų, pavyzdžiui, saugumos tarybos rezoliucija numeris 2199, e, e, kuri buvo patvirtinta šių metų vasario 12 dieną. Tai tiek apie juridinę bazą. Toliau, ką galima būtų daryti e, dabartinėmis aplinkybėmis? Pirmiausia, priemonės, kurių reikėtų imtis tose šalyse, šalyse, kur vyksta konfliktai. Pirmiausia, tenai reikėtų už, užsimti prevenciją. Ką galėtų daryti ES? Jie turėtų bendradarbiauti su e, to šalies muziejais, jų darbuotojais ir taip pat turėtų padėti jiems užtikrinti deramą kultūros vertybių apsaugą. Pavyzdžiui, galima būtų paminėti situaciją Maly. Ten pilietinė visuomenė labai aktyviai dalyvavo saugant e, ir rankraščius, e, tumbuktų rank, rankšlašius ir kitas e, meno vertybės. Ir pavyko daugą išsaugoti bendrų pastangų dėka. Taip pat galima būtų pagalvoti ir apie tai, ar nereikėtų sukurti tam tikrų prieglaudų, tam tikrų saugių uostų, kur dažnai tai būtų vietos ūsienyje, kuriuose galima būtų laikinai saugoti kultūros vertybės. Ir neseniai Šveicarija patvirtino įstatymą, Aš dirbu Šveicarijoje, atsiprašau, bet minėsiu Šveicariją, nes Šveicarijoje nesiniai buvo patvirtintas įstatymas dėl kultūros versybių apsaugos, karinių konfliktų, nelaimių ir ne, neatidėliotinos padėties metu. Ir ten yra numatyta galimybė kurti tokia, tokias uh, kultūros versybių prieglaudos vietas ir galima būtų tokią praktiką pritaikyti Europos Sąjungoje. Tai yra pirm, toks pirmasis darbų baras. Antrasis būtų da, e, įvežamų kol, kultūros vertybių kontrolė. ES teisinė yra numatytos e, priemonės skirtos išvežamų kultūros vertybių kontroliai. Bet reikėtų taip pat galvoti ir apie tai, kad reikėtų tikrinti, kas yra įvežama. Uh, paprastai tai yra tokia keista šiek tiek gal situacija, nes paprastai mes nekontroliuojame tuo, kas yra įvežama, bet matome, kad dabar Irake ir Sirijoje kultūros vertybės yra plėšiamos ir gabenamos kitur. Ir todėl galima būtų pagalvoti apie į ES vežamų vertybių kontrolę. Ir jūs beje apie šią galimybę kalbėjote savo patvirtintoje rezoliucijoje. Uh, Ši kontrolė reikštų, kad muitininkai galėtų tikrinti tai, kas yra įvyžama ir reikalauti, kad būtų pateiktas to kultūros valstybių kilmę patvirtintis sertifikatas. Ir jeigu jo nėra, tuomet negalima būtų tų objektų įvežti į Europos Sąjungą. Tam tikrais atvejais, e, kai e, galioja dvišalė, e, dvišaliai susitarimai tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, tokia kontrolė kartais yra vykdoma, bet aš manau, kad ją reikėtų praplėsti ES lygmenių ir taikyti ypač vertybėms iš Irako ir Sirijos. Dar viena svarbi priemonė, tai yra tuomet, kai e, tos e, kultūros vertybės neteisėtai yra įvežamos į ES, jeigu mums nepavyko tam užkirsti kelio, tuomet turėtų galioti sistema, kuri leistų gražinti tas vertybės e, kilmės šalims. Ir ES galioja direktyva, beje, kuri neseniai buvo peržiūrėta ir pagal kurią galima būtų beje gražinti šias vertybės kilmės šalims. Tas dokumentas buvo patvirtintas dar 95 metais. Penktam straipsnė yra numatyta šį galimybę. Tai pagal tą dokumentą taip pat yra numatyta, ta, nu, stengtis numatyta galimybė nustatyti kultūros objekto kilmės šalį. Uh, veikia mechanizmas. Ir jeigu būtų nustatoma, kad e, kultūros objektas atkeliavo iš kokios nors e, šalies, šiuo atveju Irako ir Sirijos, e, automatiškai įjungtų šios vertybės, šio objekto gražinimo Irako ir Sirijai mechanizmas. Jūs galėtumėte praplėsti dabar galiojančią direktyvą tam, kad galėtumėte šią galimybę geriau išnaudoti. Ir taip pat minėjau, kad galima būtų numatyti ir kultūros vertybių laikino, laikinojo saugojimo vietas. Mes matome, kad dažnai kultūros objektai gražinami savanoriškai, nes mes matome, kad yra uh, Yra tokių atvejų, kai žmogus įsigijęs neteisėtą atvežtą kultūros objektą, savanoriškai jį po to gražino kilmės šaliai, pavyzdžiui, Nimrudo bareliefo fragmentas. Vienas kolekcininkas gražino kilmės šaliai dėl to, kad jisai baiminosi, kad e, jis gali būti griežtai nubaustas, jeigu e, e, kas nors sužinotų, kad jis turi tokį objektą. Taigi štai, ką galima būtų daryti, pirmiausia, reikėtų užsimti prevenciją, po to taikyti įvežamų kultūros vertybių kontrolę ir taip pat e, e, išplėsti galima būtų e, kultūros objektų gražinimo mechanizmą kilmės šalims. Dėkuoju Jums, dėkuoju už labai konkrečius pasiūlymus ir dabar norėčiau steigti žodį UNESCO atstovui Edvardui Plauš. Jis yra atsakingas už UNESCO konvencijos įgyvendinimą. Ir Aš kalbu apie 1970 metų konvenciją dėl nelegalus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nusavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvenciją. Dėkoju. Matėme, e, kokį didelį darbą komisija atliko e, peržiūrėdama šią direktyvą. E, tas mus labai įkvėpė UNESCO kolegų, direktorės ponios Bokovos ir kitų kolegų vardu noriu padėkoti už šį kvietimą dalyvauti šiame pristatyme. Tie įstatymai, tos konvencijos, kurių pagrindų dirbame, tokių yra šešios. Ir ypač UNIDROA 95 metų konvencija yra tas mūsų stipriausias ginklas kovojant su e, neteisėta kultūros, neteisėtų kultūros e, vertybių gabenimu. UNIDROA e, konvencijoje yra 129 valstybės narės, paskutinė, kuri prisijungia, yra Luksemburgas Airija, Latvija ir Malta, trys ES e, valstybės narės, nėra dar UNIDROA konvencijos narės, tikimės, kad jos prisijungs ir ES parodys mm, tokį pavyzdinį elgesį šioje srityje. Bet ši konvencija e, nėra visų ratifikuota, E, daugiausia kilmės šalis yra ją ratifikavę, o rinkos šalis nėra to padarę. Labai laukiame, kad tas būtų padaryta, nes UNIDROA konvencija yra e, taip pat susijusi su e, neteisėtai išvežtų kultūros objektų gražinimu. Ir būtent UNIDROA konvencija E, jei jos e, ne, neratifikuoja e, valstybės, tai jos neturi galimybių ir susigražinti neteisėtai išvestus kultūros objektus. Yra kultnet tinklas Europos Sąjungoje, taip pat yra bendras Afrikos Europos Sąjungos strategijos paramos mechanizmas kur vykdomi įvairūs projektai. Taip pat ES yra projektas, e, kuris prasidėjo prieš metus, tai yra e, skubus e, pagalbos išsaugant Sirijos paveldą projektas. Jame dalyvauja ES ir, ir, ir Flan, Flandrija kaip vienas iš vienas iš atskirdų, atskirų projekto partnerių. ES skiria 2,5 e, milijono eurų. Šis projektas valdomas Beirute, mūsų biuro e, Beirute, bet turime e, įvairių ir turime įvairių partnerių, turime stebėsenos centrą, kuris stebi, kokia yra situacija tiek dėl nekilnojamo kultūros paveldo, tiek dėl kilnojamo uh, kultūros paveldo, ypač tai liestų archeologinių kasinėjimų vietas. Ir taip pat čia um, dar apimame ir ir, ir nematerialų kultūros paveldą. Trečia Liepos e, Irina Bokova pasmerkė Palmyros objektų sunaikinimą. Jūs kalbėjote šiandien apie tai, kad išgirsime profesoriaus Mamūno Abdulkarimo video kreipimasi, e, kuris tengiasi apsaugoti kiek įmanoma Sirijos kultūros objektus. Jo veikla iš tiesų yra labai sveikintina. Partnerystė su Europos Sąjunga, tai taip pat ir e, galimybė naudotis ekspertų e, paslaugomis. Dabar mes turime 120 ekspertų, e, E, kai mm, jų patirtis nekilnojamo kultūros paveldo srityje yra labai svarbi e, ir tinkle galima rasti visą šią informaciją. Jau praėjo pusantrų metų, kai buvo įkurtas stebėsenos centras e, ir ką konkrečiai esame nuveikę, vyko ne vienas tarptautinis ekspertų sustikimas, yra ekspertų tinklas, keičiamasi apsaugota informacija, vyksta e, konkretus mokymai skirti paveldo išsaugojimui. Pirmasis susitikimas e, Alep muziejui skirtas buvo 14 metų spalį. Sirijos e, policija sutikimas skirtas, su Sirijos policija skirtas pavoktų objektų duomenų baziai irgi vyko 14 metų pabaigoje. Vyksta įvairūs susitikimai įvairiais formatais, taip pat ir dėl nematerialaus paveldo interneto svetainėje galime rasti uh, įvairių statistinių duomenų, šimtas e, specialistų iš Sirijos ir šalia esančių valstybių buvo apmokyti. Generalinė direktorė įtraukė visus partnerius į šią veiklą, tarptautinę muitinę organizaciją Interpolą. Ir mes labai tikimės ir ES aktyvaus dalyvavimo UNIDRA, ICOMOS, ICROM, jungtinių tautų e, įvairios struktūros, e, jungtinių tautų rezoliucija 2199 pagal e, šią rezoliuciją UNESCO ir Interpolas gauna informaciją, 30 valstybių yra atsiuntusios informaciją jungtinių tautų prašymų ir ta informacija netrukus bus paviešinta Europos valstybės irgi aktyviai dalyvauja, yra atitinkama direktyva skirta kultūros paveldo apsaugai Užbaigdamas, kadangi laiko daug neturiu, norėčiau dar pakalbėti apie tai, ką mes galėtume e, dar padaryti. E, sunku patikrinti informacijos teisingumą, e, ne visuomet žinom, iš kur atkeliauja kultūros paveldo objektai tokia e, prekyba dažniausiai vyksta jodoje rinkoje, privatus e, kolekcininkai perka e, prie pat Sirijos ir Irako sienų. Ir tie objektai iškils į paviršių tik tai po dešimties ar dvidešimties metų, taigi turime išlikti budrus. Taip pat nemažai yra ir padirbtų e, darbų kopijos. Yra, yra nemažai, nemažai kopijų yra apyvartoje, taip pat dokumentai e, lydintis e, kultūros paveldo objektus dažnai yra padirbti ir falsifikuoti. Taigi ir čia tikimės bendradarbiavimo su ES Taip pat e, neteisėta priekyba vyksta ir internetu, labai sunku ją sukontroliuoti. Čia prekiaujama tokiais smulkesniais, smulkesnėmis meno vertybėmis e, per įvairias interneto svetainės ir tokią priekybą sunku sukontroliuoti, nes tos svetainės nėra e, priekybos meno vertybėmis svetainės. Valstybės narės turėtų uh, kriminalizuoti, labiau kriminalizuoti tokią veiklą. Ir Hagos antroj, e, konvencijos antrasis protokolas irgi yra mažai valstybių jį ratifikavę, taigi čia irgi reiktų paskatinti tą ratifikaciją. Ir apibendrindamas pasakysiu, kad mes labai e, tikimės, kad jūs sparčiau ratifikuosite, e, atitinkamas nuostatas įtrauksite į nacionalinę teisę, importo e, sertifikatai. Tikimės, kad meno rinkos reguliavimas bus harmonizuotas, kad bus policijos registrai, kad už taisyklių pažeidimą bus numatytos baudžiamosios sankcijos. Tikimės, kad bus keičiamas ir žvalgybiniais duomenimis. Ir, aišku, tikimės, kad bus kovojama su pinigų plovimu. Ačiū. Išklausėme jūsų pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį ponui Panonė, Interpolo atstovui buvo. Ir kalbėsite apie duomenų bazės, e, kuriamis galėtume pasinaudoti. Ačiū, pirmininkė, už tai, kad pakvietėte dalyvauti šiuose viešose diskusijose ir už tai, kad e, Interpolas turi galimybę išsakyti savo nuomonę. Aš e, manau, kad reikia kalbėti apie konkrečias priemonės kovojant su kultūros paveldo naikinimo ir jeigu jūs turėtumėte konkrečių klausimų apie tai, kaip teisės saugos institucijos dirba šioje srityje, aš jūsų klausimus vėliau atsakysiu. Taigi, kultūros vertybių vagystė ir neteisėta priekyba daro neigiamą poveikį ir kultūriniams kultūriniam tautų kontekstui ir legaliai kultūros vertybių priekybai. Tai yra rimta saugumo problema visuomeniai. Neteisėta priekyba yra labai plačiai paplitusi nusikalstama veika pasaulyje ir šis reiškinys turėtų būti sprendžiamas tarptautinių lygmenių. Interpolas e, savo narėms užtikrina prieigą prie specializuotos duomenų bazės skirtos kultūros vertybėms. Kam reikalinga tokia duomenų bazė? Pirmiausia, norėčiau patikslinti, kad yra neįmanoma ar bent jau labai sunku apsaugoti tai, kas yra nežinoma ar neužregistruota. Mm. Pavyzdžiui, neteisėtai iškasamos archeologinių e, tyrimų metu kultūros vertybės. Taigi, Svarbu turėti domenų bazę, kurioje būtų registruojamos kultūros vertybės ir naudotis tą domenų bazę, jeigu kultūros objektas dinksta ar yra pavogiamas. Tam, kad galima būtų pradėti traptautinę objekto paiešką, siekiant jį rasti ir gražinti. Tokių duomenų bazių naudojimas užtikrina sėkmingą kovą su neteisėta kultūros objektų priekyba. Europos taryba taip pat e, pabrėžė būtinybę užkirsti kelią neteisėtai priekybai 2008-aisiais. Ši institucija išreiškė atvirą paramą Interpolui ir jo veiklai šioje srityje E, ir mm, pasakė, kad e, Interpolas turėtų naudotis e, bendra domenų baze ir naudotis naujausiamis technologijomis ir paieškos sistemosmis. 2009-aisiais Interpolo generalinis sekretoriatas nusprendė įsteigti specialią darbo grupę kurią sudarė politikos, specializuotų politikos skyrių atstovai, dirbantis su kultūros vertybių išsaugojimu. E, tai buvo devinių skirtingų šalių atstovai. 2009 ir 2010 vyko šios darbo grupės posėdžiai ir buvo nustatytos trys galimi variantai kaip būtų galima sukurti Interpolo pavoktų kultūros vertybių domenų bazę. Savo ekranuose jūs matote, kad um, galima kreiptis su prašymu naudotis mūsų domenų baze, suteikiamas slaptažodis ir vartotojo vardas šiame pagrindinėme paieškos puslapyje ir tada galima prisijungus e, ieškoti konkrečių kultūros objektų. 2011 spalio 17 dieną Italija ir specializuotas policijos padalinys dirbantis kultūros paveldo srityje pateikė projekto pasiūlymą e, dėl Interpolo domenų bazės Šis pasiūlymas buvo pateiktas Europos komisijai pagal IZA projektą. 15 ES valstybių narių prisijungė prie šio projekto, o Interpolo generalinis sekretoriatas dalyvavo kaip asocijuotas partneris. Šis projektas siekia turi būti baigtas iki kito mėnesio pabaigos. Ir šio projekto ribose gyventinami štai kokie veiksmai. Pirmiausia, e, steigiama formatuota sistema Interpolo domenų bazėje, kuri padės sisteminti įrašomą informaciją. Antras veiksmas būtų užtikrinti domenų perdavimą iš Italijos Leonardo domenų bazės skirtos pavoktiems kultūros objektams. Pane Kosta jau minėjo šiandien šią domenų bazę. Taigi duomenys iš tos duomenų bazės turi būti persiusti į Interpolo duomenų bazę ir ateityje visos valstybės narės tiksliau 119 Interpolo narių valstybių galės talpinti savo informaciją į šią domenų bazę. Ir galiausiai turi būti užtikrinamas paieškos sklandumas. Mes ketiname pasidalinti šio projekto rezultatais ir išvadomis. Taip pat apmokyti tos žmonės, kurie naudosis, tos pareigūnus, kurie naudosis šią domenų bazę. Kova su nelegale priekyba reikalauja tarp žinybinio požiūrio ir turi įsitraukti ne vien teisės saugos e, sektorius, bet visos partnerės institucijos dirbančios kultūros paveldo srityje. Visos institucijos e, turi atlikti savo konkretų vaidmenį siekiant bendro tikslo ir siekiant e, užtikrinti tinkamą keitimas informaciją apie pavoktas ir dingusias kultūros vertybės tarp visų susijusių šalių, tokių kaip tarptautinės organizacijos, muziejai, galerijos ir taip toliau. Interpolas nusprendė savo duomenų bazę paskelbti viešai savo tinklalapyje. Ir dabar šią duomenų bazę gali naudotis visi norintys visame pasaulyje, norintys surasti konkrečius um, objektus, kurie yra įtraukti į domenų bazę. Pakanka tiesiog apsilankyti mūsų tinklalapyje, paprašyti vartotojo vardo ir slaptažodžio ir nemokamai galima mm, gauti prieigą po 2015 rūpjūčio Interpolo domenų bazės pagrindinis puslapis atrodys kitaip. Mes turėsime mm, naują tinklalapį, kurio bus paprasčiau naudotis. Taigi Jeigu norite naudoti šitą menų bazę, tai tikrai kelias atviras. Ačiū Jums už šią labai įdomią prezentaciją. Iš tikrųjų, ši domenų bazė suteikia mums naujų galimybių. Kolegoms dabar suteiksiu žodį ir prašysiu laikytis dviejų minučių laiko pribojimo. Norėčiau padėkoti, panas Drajevski, norėčiau padėkoti už šią įdomią informaciją. Turiu vieną konkretų klausimą, ponui Fabricio Panonė. Pasirodė informacija, kad Interpolas ieško 46 tūkstančių objektų, objektų iš daugiau nei 130 šalių. Aš prieš septynis metus buvau Lenkijos kultūros ministras. Ir mes taip pat sukūrėme tokią ieškomų objektų domenų bazę, objektų, kurie dingo antrojo pasaulinio karo metu. Ir tame sąraše yra daugiau nei 80 tūkstančių objektų, tarp jų Rafaelio Rembranto darbai. E, mane domintų, kiek yra susijusios tokios domenų bazės Ir ar iš tikrųjų aukcionai, pavyzdžiui, turėtų kažkaip derinti tokią paiešką. Ir dar klausimas, kaip sparčiai tokia domenų bazė yra kuriama. Ačiū. Ačiū kolega Gramatikakis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau sureaguoti tai, ką Jūs sakėte apie Jūsų vizitą Antipolėje. Džiaugiuosi, kad paminėjote šį vizitą ir džiaugiuosi, kad jis buvo sėkmingas, taip pat ir politinių požiūrį sėkmingas. Ir mano klausimas susijęs su tuo. taip pat susijęs su neteisėta prekyba, e, finansiniais, kultūriniais, Interpolo tyrimų aspektais. Aš norėčiau kalbėti apie konkretaus um, kultūros uh, objektų marmurinių skulptūrų gražinimo Graikijai. Otomanų imperijos laikais šios skulptūros um, buvo išvežtas, Lordas Ilganas jas išvežė ir buvo keletas nesėkmingų bandymų jas gražinti į Graikiją. Tai yra labai jautrus klausimas. Mes turime Britanijos um, muziejaus, British Museum, atliktą analizę. Ši institucija mus informavo, kad mm, skulptūros negali mums būti gražintos dėl to, kad mes neturime laikyti, bet žinote, kad dabar Akropolio muziejų mm, turime, kuriuo visi žavisi. Bet dėja, šios mm, marmurinės skulptūros vis dar negražintos ir joms skirta vieta muziejuje yra tuščia. Tai aš norėčiau paklausti, kokia būtų UNESCO oficiali pozicija šio klausimu, nes tai yra mūsų kultūros paveldo dalis. Nors UNESCO stengiasi tarpininkauti bet nesėkmingai šioje situacijoje. Taigi, mano klausimas būtų, ko gero, visiems trims kalbėtojams, kadangi tai susijęs su visais trim mm, aspektais. Kokia būtų jūsų pozicija šiuo konkrečiu atveju? Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę ir galbūt galėtumėte kažką patarti Graikijai, kad galėtų būti rastas šio sudėtingo klausimo sprendimas. Ačiū, pane Čiupau. Ačiū už jūsų pasisakymus, jie buvo labai įdomus. Ir jūs Kalbėjote taip, tarsi bendradarbiaujate tarpusavyje, bet aš norėčiau paklausti, ar būtų glaudesnė bendradarbiavimo tarp jūsų institucijų galimybių. Jūs siekite kurti kokybiškas domenų bazės, bet ką dar būtų galima daryti, užkertant kelią neteisėtai priekybai kultūros objektais ir galbūt turite skaičių, kiek kultūros objektų neteisėtai įvežami į ES, nepaisant jūsų pastangų pastaraisiais metais. Taigi norėčiau paklausti apie tai, kiek pažangos yra ir kiek yra kultūros vertybių, kurios neteisėtai įvežamos į ES. Dėkuoju, ponė Svedrova. Dėkuoju, aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų ekspertus, nes jie pasidalino savo patirtimi, papasakojo apie savo profesinę veiklą. Aš manau, kad jūs darote viską, ką galite, dirbdami savo darbą. Ir norėčiau užduoti klausimą pono Fabricio Panon. Jūs kalbėjote apie kovą su nelegalia prekyba kultūros vertybėmis, tai kovoti su tokia prekyba tikrai nėra lengva. Ir mes žinome, kad yra sudaromas sąrašas. Taigi pavojų atsidūrusios vertybės yra registruojamos Ir taip pat mums yra žinoma ir apie kelis atvejus, kai meno objektai buvo išbraukti iš tokio sąrašo. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip veikia tas registras ir, ar, ir kaip bandoma nustatyti meno kultūros objektų savininkus. Ir ar yra, pavyzdžiui, atveju, kai buvo uh, išsiaiškinta, kam priklauso meno objektai? Gal galėtumėt pateikti mums konkrečius skaičius? Ir pakalbėti apie tai ir buvo paskritai tokiu atveju, kai mano vertybės buvo išbrauktos iš tokio sąrašo. Nežinau, ar jūs supratot mano klausimą. Tikrai nežinau, ar supratot. Gerai, puiku. Na, kad visiems būtų paprasčiau suprasti, apie ką kalbėsiu, kalbėsiu gimtają kalbą itališkai. Na, jūsų pirmasis klausimas. Deja, mes kalbame ne apie tūkstančius meno objektų, bet apie dešimtis milijonų. Tai tiek vertybių šiuo metu cirkuliuoja rinkoje. Įvairiose šalyse bandoma registruoti šios meno objektus. Ir reikėtų e, čia prisiminti apie visus e, objektus, kurie, pavyzdžiui, buvo e, surasti visiškai teisėtai, bet galbūt dar nebuvo tinkamai registruoti. Yra labai daug meno ir kultūros vertybių, kurios yra saugomos saugyklose, bet dar nėra, pavyzdžiui, registruotos, nėra įtrauktos į jokį sąrašą. Bet to reikėtų nepamiršti, kad, me, kad e, tos meno vertybės e, yra labai įvairios. Tai ir skulptūros, ir rankšlaš, rankš, e, rankrašiai, ir kartais tai gali būti tik vienas lapas. Ir dažnai būna ir taip, kad pavyzdžiui, tik suradus kokį nors objektą, uh, sužinoma apie tai, kad e, įvyko kažkada anksčiau jo vagystė. Taigi iš tikrųjų viską registruoti e, yra labai sunku, nes e, mums tikrai nėra žinoma, kiek tyrimų yra susiję su meno ir kultūros objektais. Kai aš dalyvauju įvairiose konferencijose, visuomet sakau, kad Iš esmės, teisminis tyrimas vykdomas e, pagal vienodos metodus, nepriklausomai nuo to, apie kokius objektus kalbame. Policijos pareigūnai privalo surasti nusikaltelius ir juos persikioti. Išsiaiškinti, kas padarė nusikaltimą ir po to uh, reikėtų taip pat e, juos ap, nusikaltėlius apklausti ir sužinoti, e, kasgi realiai padarė nusikaltimą ir po to tą e, asmenį reikia patraukti atsakomybėn teisme. Kai kalbame apie meno vertybės, reikėtų suprasti, kad kalbame apie teisėtai egzistuojančius objektus, daiktus. Da, da, Tik priekyba jais gali būti kartais neteisėta, tuomet, kai jie atkeliauja iš neteisės, neteisėtai iš kokių nors uh, šaltinių, kurie, kuriems nepriklauso tie objektai. Aš atsimenu, kai dar tuomet, kai dirbau stažuotojų uh, e, Europolė, galiojo teisės aktas numeris 93.7. E, Pagal tą teisės aktą reikėjo pateikti sertifikatą. Kiekvienas meno objektas, palikęs savo uh, kilmės teritoriją, turėjo turėti uh, sertifikatą, nurodantį, kad jam le, jį leidžiama yra išvesti, išvežti iš tos šalies. Po to tvarka šiek tiek pasikeitė ir mes tikimės, kad rengiama nauja direktyva turėtų padėti mums geriau gyvendinti galiojančias e, konvencijas. Ir čia galima būtų kalbėti apie 1970 metų UNESCO konvenciją. Bet akivaizdu, kad e, meno vertybių paieška ir gražinimu turėtų užsiimti atskira organizacija. Kitaip konvencijos nebus įmanoma įgyvendinti tinkamai. Čia taip pat galima būtų kalbėti ir apie bendradarbiavimą. Na, mes visuomet bendradarbiaujame bet e, yra šiokių tokių e, apribojimų, nes policijos pareigūnai gali bendradarbiauti remiantis tik tai galiojančiais teisės aktais. Šiuo atveju, kai kalbame apie priekybą, neteisę priekybą kultūros vertybėmis, reikėtų pripažinti, kad policija dažnai susiduria su sunkumais dėl skirtingų te, nacionalinių teisės aktų, nes pavyzdžiui tai, kas vienoje valstybėje laikoma nusikaltimu, gali būti tokiu nelaikoma kitoje šalyje. Ir tai be abejo trukdo policijai veiksmingai bendradarbiauti. Ir be abejo daug ką galima būtų gal padaryti, bet reikėtų gerai vertinti visus faktus. Na kągi, kai kalbame apie bendro vertybių skaičius ar apie jų vertę, čia negalime dėja pateikti jokių skaičių, nes čia kalbame apie juodą rinką arba neteisėtą priekybą, tai, tai yra dešimtis milijonų objektų, uh, Ir kai, mes, kai jūs matote dėl, iš palidovų darytas Palmyros, pavyzdžiui, nuotraukas, matome, kad tenai po, po to, kai pasidarbavo plėšikai, liko didžiulės skylės. Taigi kalbame apie daugybę meno versybių, kurios ko gero nusėdo jo kolekcininkų kolekcijose. Ir mes stengiamės išsiaiškinti konkretų skaičių, bet kol negalime jo jums pateikti. Uh, Toliau, to, taip, yra, šiokių, yra buvę konfiskavimų ir e, Libano ir Turkijos policija e, atliko kelias operacijas ir Sirijos policija taip pat da, e, Libane ir Turkijoje konfiskavo 6 tūkstančius meno objektų Ir buvo išsiaiškinta, kad Libijoje ir Turkijoje tie objektai atsirado iš Sirijos. Ir žinome, kad sieną kontroliuoti šiuo metu yra labai sunku. Toliau. Nuo 84 metų jau deramasi UNESCO organizacijoje dėl Atenų Partenono marmuro nes e, marmura, e, tos marmuro plokštės, marmurinės plokštės buvo išgabentos iš Graikijos dar tuomet, kai nebuvo konvencijos. Ir UNESCO vis dar nagrinėja šį klausimą, dalyvaujant abiems šalims. Ir pasaulio paveldo komiteto pirmininkas dalyvauja uh, šiuose diskusijose Graikija paprašė, kad e, būtų tarpininkaujama jos e, dėrybose su Junktinė karalystė, nes Junktinė karalystė kol kas dar nepritarė taikomam mechanizmui. Taip e, mes gavome Graikijos prašymą ir dabar Junktinė karalystė turėtų priimti savo sprendimą, nes iki šiol žinome jos poziciją, kad ji nenori gražinti Elgino marmoro plokščių. Na kągi, gal kitas mūsų e, svečias galėtų pakomentuoti šį klausimą. Atsakydamas į jūsų klausimą, aš noriu pasakyti, kad bendradarbiavimas be abejo e, vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį. Europos Sąjunga puikiai bendradarbiauja beje su e, UNESCO ir tikimės, kad ir ateityje sėkmingai bendradarbiausime. Uh, muitinės vaidmuo čia yra nepaprastai svarbus, nes būtent kai objektas kerta sieną, galima jį aptikti, galim, galima greitai reaguoti. Ir mes turime tokių pavyzdžių ir aš manau, kad reikia pabrėžti, kad muitinės vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Ir kalbėdamas apie da, da, Partenono marmurą. Aš galiu pasakyti, kaip ir ponas Planšas, kad tai yra nepaprastai toks sudėtingas klausimas, nes iš esmės mes kalbame apie įvykius, kurie įvyko dar tuomet, kai negaliojo jokios konvencijos, kurios e, sudaro šiandien teisinį e, e, meno vertybių apsaugos režimą. Taigi čia reikia dėrėtis per diplomatinius kanalus E, ir jau yra sudaryta tarp vyriausybinė komisija, taigi reikia išnaudoti visą darybų potencialą tam, kad būtų surastas sprendimas ir tikimės, kad, kad sprendimas bus originalus, nes spręsti tokias sudėtingas problemas galima tik tai taikant tokį nestradicinį, nestandartinį mąstymą. Na kągi, dėkoju mūsų svečiams, e, e, mūsų darbas Šiandien iš tikrųjų buvo nepaprastai įdomus, buvo išsakyta daug įdomių pasiūlymų, į kuriuos turėtume atsižvelgti. Ir dabar labai trumpai aš norėčiau pristatyti jums vaizdo įrašą, kuriame kalbės profesorius Mamun Abdul Karim. Jis yra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 Nebejoju, kad visus sukrėtė tai, ką išgirdome. Profesorius Abduru Abdul Karim gavo apdovanojimą už kultūros vertybių apsaugą ir jos studentai, archeologijos studentai kreipėsi į tarptautinę bendruomenę prašydami pagalbos apsaugoti kultūros paveldą Sirijoje Ir jie kalba ne, ne tik apie konkrečias vietovės, bet ir apie tokias bendresnės apsaugos priemonės. Ir gal dabar Luxemburgo atstovai galėtų mums papasakoti apie tai, kokiu priemonių jie ketina imtis per savo pirmininkavimą, nes man atrodo, kad jūsų pirmininka, tarp jūsų pirmininkavimo prioritetų yra įtraukta kultūros vertybių apsauga. Ir dėkoju visiems mūsų svečiams. Panašu, kad pas mus atvyko tik komisijos atstovas, Lino Karkova, Kapjan Manjan, kas iš jūsų norėtų ką nors pasakyti šiuo klausimu. Komisija, kiek man yra žinoma, šiuo metu rengia direktyvą dėl kultūros versybių įvežimo kontrolės ir žinau, kad jį bendradarbiauju ir su UNESCO ir kitomis organizacijomis. Aš žinau, kad jūs šiuo metu rengite taip pat ir komunikatą, bet gal jūs galėtumėt mums papasakoti, kaip šiuo metu vyksta jūsų darbas, gal galėtumėt pristatyti jo esmę. Dėkui, dėkui ponia Kosta, sveikinuosi su visais šioje salėje. Pone Kosta, dėkoju Jums už Jūsų iniciatyvą kultūros paveldo neteisėto, neteisėtos prekybos ir kultūros paveldo naikinimo tema yra labai svarbi. Komisija šiam klausimui irgi skiria didelį dėmesį. Kultūros objektų naikinimas yra nusikaltimas ir kaip išgirdom šiandien, tai net galima kvalifikuoti kaip nusikaltimą prie žmogiškumą. Kultūros e, paveldo objektai yra ir šaltinis finansuoti teroristų veiklą. Čia turime veikti įvairiose sritise - policijos, muitinės, e, kultūros, partnerystės su trečiosiomis šalimis, diplomatinių santykių, išorės ryšių ir taip toliau. Labai svarbu, kad mm, visi suinteresuoti asmenys galėtų bendradarbiauti. ES yra patvirtinusi reglamentą dėl sankcijų susijusių su įvairių e, objektų, taip pat ir kultūros objektų iš Sirijos ir Irako importo. Taip pat kovojame su neteisėta e, kultūros objektų prekyba, kaip organizuoto nusikalstamumo viena iš sričių. Interpolas čia aktyviai veikia, mes finansuojame tarptautinį stebėsenos centrą, e, kuris stebi e, šią sritį. Čia bendradarbiaujame kartu su ICOM, ICROM, 2,5 milijono eurų yra skirta Sirijai skubiems veiksmams išsaugant kultūros paveldą. Čia dirbame kartu su UNESCO ir partneriais, tarp jų yra ir IKROM. Taip pat mes e, komisija 11 metais atlikome studiją skirtą e, kultūros e, objektų neteisėtai priekybai ir E, buvo patvirtintos TVR ministrų tarybos išvados. Taip pat buvo minėta, kad yra UNIDROA konvencija 95 metų, 70 metų UNESCO konvencija. Kas Toliau numatyta Europos saugumo darbo tvarkė, kuri neseniai patvirtinta ir čia komisija galvoja apie galimybę imtis priemonių kovojant su terorizmo finansavimu ir e, kultūros vertybių neteisėta priekyba kaip viena iš šaltinių finansuoti terorizmo veiklą. Kalbant apie neteisėtą priekybą e, kultūros vertybėmis, mes planuojame taip pat atlikti studiją e, skirta importui tokių vertybių ir tą mūsų pareigojo valstybės narės padaryti. Tikimės, kad ta studija netrukus prasidės ir įvertins situaciją valstybėse narėse, situaciją kultūros vertybių importo srityje ir bus galvojama, ką galima daryti ES lygmenių, kokių teisėkuros veiksmų bus galima imtis. Taip pat e, planuojame toliau bendradarbiauti su UNESCO. Šiandien ryte vyko susitikimas su UNESCO specialistais, ponas Planš jame dalyvavo, komisijos specialistai dalyvavo, kalbėjome apie tai, kaip galėtume gilinti, stiprinti mūsų bendradarbiavimą kad galėtume įvairiomis kryptimis veikti kovodami su neteisėta priekyba kultūros paveldo objektais ir su kultūros paveldo naikinimu. Tiek, ponė pirmininkė, norėjau pasakyti dėkui. Dėkoju komisijai už svarbę informaciją parlamentas, komisija bendradarbiaus ir toliau. Buvo šiandien kalbama ir apie kultūros paveldo objektų susigražinimą. Tam gal irgi reikia numatyti atitinkamą e, teisinę bazę ir čia susigražinimo direktyva būtų labai svarbi. Kaip jau sakė tarptautinės, tarptautinio baudžiamojo tribunolo atstovas, e, kultūros paveldo naikinimą e, turėtume kvalifikuoti kaip nusikalstamumą, nusikaltimą prieš žmogiškumą. Taip pat turime pagalvoti ir apie pagalbos teikimą, atitinkamų specialistų rengimą. ir siekti, kad turėtume labiau visiems prieinamą ir išsamesnę duomenų bazę, bei turėtume stiprinti baudžiamumo ir atsakomybės už tokius nusikaltimus aspektą. Ir siekti, kad konvencijų ratifikavimas vyktų sparčiau, taigi jei norime mm, geresnių rezultatų, mūsų laukia nemažai darbų. Galime renkti ir tolesnės diskusijas ir mes labai norėtume, kad jungtinių tautų e, žydrieji šalmai galėtų dalyvauti saugant kultūros paveldo objektus. Kultūros genocidas yra vienas iš tarptautinio baudžiamojo tribunolo veiklos aspektų. O užbaigdama norėčiau pasakyti, kad pasaulinėje Milano parodoje visi 250 valstybių kultūros ministrų, ponia Irina Bokova, taip pat dalyvaus buvo e, pakviesti į renginį skirtą kultūros paveldo išsaugojimui. Mm, taigi norime steigti šiam klausimui dar didesnį tarptautinį, dar didesnį tarptautinę svarbą ir paskatinti valstybės, kurios neprisijungia prie tarptautinių konvencijų, tą padaryti. Dėkoju visiems ekspertams, dalyvavusiems šiame klausime ir tikime tolesnio bendradarbiavimo. Darome trumpą pertraukėlę ir toliau tęsime komiteto darbą yra numatytas koordinatorių posėdis. Dėkui.